Kągi pradedame sesiją. Visi parlamento nariai turi vakarykštės sesijos protokolą. Jis yra paskelbtas internete. Jeigu kas nors turėtų pastabų, prašau.